ir informacinių sistemų. Ir e, tai paskelbta šios dienos e, protokole. Ir per tris mėnesius parlamentas turi apsispręsti, ar ką nors, e, imtis kokių nors veiksmų ir tos trys mėnesiai pradėmi skaičiuoti nuo rydienos birželio 10 dienos. Toliau darbo tvarkės pirmasis klausimas šiandien po pietų yra klausimus, į kurį atsakoma žodžiu, informacija apie, apie